we, yeah, we can have one anyway. Do you know which seat uh, we are? Uh, is it this yep. one? Yeah, because okay. it is set down. Right. Good. Good morning. Um, I think they'd uh, not put us in the right place. Labas rytas. Kai kurie mikrofonai neveikė, bet dabar pasislinkome ir viskas yra gerai. Darbo tvarkė, kurią turime patvirtinti, aš įsivaizduoju, kad visiems jie tinka. Dėkoju. Pirmas darbo tvarkės punktas – yra mano pranešimas dėl nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo, kalbant apie tam tikras didelės bendrovės. Ir dabar aš savo ir suteiksiu žodį ir paaiškinsiu, kas yra tame pranešime. Norėčiau priminti komiteto nariams, kad koordinatoriai manęs paprašė parengti šį pranešimą, kadangi aš daug dirbau rengiant šalių ataskaitas ir mane mano kompetencija buvo gan plati, taigi aš tikiuosi, kad visi bendrai man padėsite, kai ateis laikas teikti ir pakeitimus, ir reiks už, užpildyti spragas ar pasiūlyti naujų minčių. Komisija gan keistų momentų, momentų pateikė šį pasiūlymą, nes kai tik jis buvo paskelbtas, apskaitos direktyva 2013 metų buvo ratifikuota ir yra atšaukiamos atitinkamai 78 ir 93 metų apskaitos direktyvos, kurių pagrindų ir buvo pateiktas komisijos pasiūlymas ir reikėjo keisti tas direktyvas. Taigi panašu, kad dabar mes turime koreguoti tai, kas jau nebeegzistuoja, kas jau nebegalioja. Taigi dėl to visus techninius pakeitimus įtraukėme ir pakeitėme tai, kas dabar mūsų manimų jau veikiantis yra dokumentas, tai yra 2013 metų apskaitos direktyva. Ir dėl to iškyla problema, kad mes atveriame tai, kas jau buvo užversta, kas jau buvo pabaigta svarstyti. Ir dabar reikia iš naujo vėl kalbėti apie tai, kai jau yra sudarytas sandoris ir bandy, bandoma yra išbalansuoti tą dokumentą, kas nėra labai gerai, bet panašu, kad vėl reikia jį peržiūrėti. Prašau. Taigi komisijos siūlymas buvo <clears throat> patikslinti, kokią informaciją bendrovės turi atskleisti visuomenėje apie savo politiką, turint omenyje aplinkos saugą, socialinę politiką, politiką susijusią, susijusią su santykiais su darbdovi, e, dar, dar, darbininkais, taip pat antikorupcinė informacija. Taigi įmonės turi laikytis atitinkamos politikos, jeigu tos politikos jos neturi, tada turi paaiškinti, kodėl jos neturi. E, tai yra toks principas laikaisi arba paaiškini, kodėl nesilaikai. Čia yra keli svarbus dalykai - šalių ataskaitos, taip pat agresyvių mokesčių planavimo ataskaitos ir taip pat nuostatos dėl rūpinimosi prievolės, kalbant apie finansinės įmonės. Pirmiausia, viską ir pakomentuosiu. Dabar šalių ataskaitos, atskiro šalių ataskaitos buvo pasiektas sustarimas, tada, kai buvo jau užbaigta apskaitos direktyva, ta, ir tarybos išvadose tai atsispindėjo gegužės mėnesį, būtent kad atskirų šalių ataskaitos būtų išplėstos, tam pritarė ir komisaras. Nesu įsitikinusi, ar taryba tiksliai žinojo, ką jie pasirašė, bet jie vis tiek pasirašė, taigi turime tęsti darbą su tuo, ką turime. Aš nukopijavau tą bazinę mintį, kuri buvo kredito reikalavimų direktyvos ketvirtajame variante, kur siūloma, kad atskirų valstybių ataskaitos gali kartais būti žalingos. Taigi aš numatau nuostatą, kad jeigu tos, tai yra žalinga, tuomet tas ataskaitas galime keisti, galbūt e, jos nėra viešai skelbiamos ir siunčiamos tik tai mokesčių inspekcijoms. Taigi aš paprašysiu, kad sekretariatas atliktų atitinkamą tyrimą ir išsiaiškintų, koks yra teisinis pagrindas. Ar tai yra mokesčiai, ir galbūt ataskaitos turi būti siunčiamos ne tik mokesčių inspekcijoms, tam, kad 14, 114 straipsnis nebūtų pažeidžiamas, kas yra svarbu. Taigi aš norėčiau, kad viskas, ką darome, nepažeistų 114 straipsnio nuostatų. Taip pat aš mielai išklausyčiau idėjų, minčių, kaip kitaip tą būtų galima padaryti ir aš žinau, kad idėjų tų yra, taigi aš mielai jas e, įsisavinsiu. Na ir aš taip pat dešimtąjį apskaitos direktyvos 2013 metų skyrių skirsnį pakeičiau apibrėžiu atskirų valstybių ataskaitas pirmąjį kartą, nes tos apibrėžties anksčiau nebuvo. <clears throat> Taigi, įmanoma į valdybos ataskaitos e, bendrovės ataskaitą įtraukti tą šalių, šal, atskirų šalių ataskaitą, bet aš norėjau, kad informacija būtų audituojama ir kai kurie sako, kad jeigu į metinės ataskaitas įtrauksime, tai tos ataskaitos bus per didelės Bet e, būtent tik tokiu atveju ta informacija būtų audituojama. Taigi aš na, mielai išklausyčiau, jeigu būtų kokių tai kitų minčių, bet vis tiek turi būti kažkoks tai patikinimas, kad e, finansinės ataskaitos, tai būtų sudarinta su finansinėmis ataskaitomis. Dar vienas dalykas, tai yra specialios atsakomybės ataskaita. Tai nėra horizontalus klausimas, jis yra susijęs su finansinėmis institucijomis. Čia teigiu, kad dėl to, jog finansinės, sistem, finansinės sistemos dominuoja visoje ekonomikoje, tai prilyksta dominuojančios bendrovės statusui ir dėl to reikalinga speciali priežiūros e, atsargumo prievolė kuri viršė normalią verslo praktiką. Dėl to aš ir įtraukiu tai į savo pranešimą. Ir e, tikiuosi, kad bus tai gyvendinta pagal nuostatą, kur kalbama apie specialiją specialiosios at, at, at, atsakomybės ataskaitą, kur kalbama apie personalo mokymus ir arbitražą, įtraukiant ir bendrovių elkseną. Taip pat dar vienas reikalavimas dėl informacijos atskleidimo, dėl specialių mokesčių planų taikomų įmonėse. Tokiu būdu mes galėtumėme įvertinti agresyvius mokesčių mažinimo metodų, met, metodus, kur, kurie yra naudojami tam tikrose įmonėse transferių įkainojimas ir, ir visi kiti dalykai susijęs su išorės konsultantais, tai susijęs su S, SBO, EBPO darbu ir komisijos darbu šioje srityje, bandant sumažinti ir kovoti su agresyviu mokesčių vengimu ir mokesčių rojais. Ir aš maniau, kad būtų naudinga valstybėms narėms pasvarstyti, pasvarstyti ar nebūtų įmanoma numatyti bendrą mokesčių vengimo taisyklę tai buvo numatyta keliose valstybėse, bet jos nėra Europos Sąjungoje - JAV, Pietų Afrika, Kanada ir Australija bei Hongkongas. Ir ta nuostata galioja dabar ir Junktinėje karalystėje. Aš manau, kad mes galėtumėme apie tai irgi pamastyti. Kiti pakeitimai yra susijęs su apibrieštimi, aprieptimi. Ap kalbant apie direktyvos reikalavimus ir kokios bendrovės patenka į taikymo sritį. Pagal dabartinę formuluotę tai yra bet kuri ES įmonė, kur yra mažiausiai 500 darbuotojų, kurių buhalterinė ataskaita. Ataskaita 2 milijonai, apyvarta 40 milijonų minimum. Kažina reikia tokių dviejų ribų, nes kur buhalternėse ataskaitose ir metinės apyvartos e, tie rodikliai yra numatyti. Kažina reikia tų abiejų rodiklių. Ir jų bent jau tikrai užtenka ir nereikalingas rodiklis dėl dirbančiųjų skaičiaus. Nes tai, yra, tai jau pat tie du rodikliai jau rodys, kad valstybės yra reikšmingos įmonė. Dėl, dėl um, laikymosi ir paaiškinimo e, principo. Valstybės, e, atsiprašau, įmonės turi parodyti, galėti parodyti, kaip jos e, parengė atitinkamą sistemą įvairiose srityse. Ir kai buvo arklieno skandalas, buvo tam tikrų e, tiekimo grandinės problemų ir jeigu įmonės būtų pagal due diligence principą informavę apie ta, tam tikras spragas tiekimo grandinėje, tuomet gal ta, tas skandalas ir nebūtų kilęs. Dėl veikiančių sistemų mes darome nuorodą į europinius ir tarptautinius gairių standartus. Stambios ES bendrovės gali naudotis tais principais ir informuoti apie atskleistą nefinansinę informaciją Mes neprimetame dienos iš sistemų val, valstybių narių įmonėms, bet įmonės turėtų naudoti tą sistemą ir tas gairias, kurias pripažįsta suinteresuoti asmenys. Taigi, kaip sakiau, aš e, mielai išklausysiu jūsų siūlymų, atsiprašau dėl visų techninių pakeitimų visus tuos techninius pakeitimus mes gal sudėsime į vieną kompromisą, tada neturėsime dėl jų atskirai balsuoti, balsuosime tik vieną kartą, nes tai yra techniniai pakeitimai, pakoregavimai, kurie buvo būtini. Na ir jeigu komisija mano, kad mes kažką padarėme neteisingai, jie gali mums pasakyti, mes bandysime kažką pakoreguoti, bet mes konsultavomės ir bandėme visus tos techninius dalykus surašyti teisingai. Taigi toks būtų iš principo mano pranešimo turinys ir aš mielai dabar išklausyčiau pranešėjų Pirmiausia, Žan, Žan, Žanas Polis. Ah, celui-là. Celui-là fonctionne. Bien, merci, Madame la Présidente. Ačiū pirmininkė, atrodo, kad mano mikrofonas veikia. Aš žinau, kad e, mes laiko turim labai nedaug, o pasisakančiųjų E, šioje diskusijoje bus nemažai, todėl aš stengsiu kalbėti kuo trumpiau. Pirmiausia, dėl jūsų pranešimo pagrindinių gairių. Sutar, pritariu joms, niekam neprieštarauju, aš irgi sakau, kad reikia elgtis nuosekliai, e, kai kalbamės su bendrovėmis. E, gerai yra nustatyti reglamentus, nustatyti darbo tvarką, bet tai negali kenkti įmonių konkurencingumui ir efektyvumui. Uh, Taigi reikia normuoti keliamus reikalavimus ir turime būti tikri, kad keliami reikalavimai yra iš tiesų naudingi. Antras dalykas. E, gerai, jeigu mes iškeliame tam tikrų apribojimų, bet jeigu realiai mes negalime kontroliuoti veiklos, tai mūsų darbas e, niekam nėra naudingas mes ES kalbam, kad reikia įvairioms organizacijoms, pavyzdžiui, finansų priežos organizacijoms suteikti daugiau galių, bet nesuteikiam pakankamai E, finansinių, techninių ar žmogiškųjų e, pajėgumų darbui dirbti. Taigi e, mes kalbėdami apie įmonės neturime apsiriboti tik tai biurokratinėmis normomis ir apribojimais. Mes turime galvoti tik apie esminius dalykus. Priimant teisės aktą taikymo mastas turi būti gerai išmatuotas. Ir dar man iškilo tokia mintis, jeigu yra sukčiavimo vienas dalykas, bet jeigu yra vengiami mokesčiai, tai čia jau yra nemokesčių mokėtojo valstybės kalbė. Ir normalu, kad mokesčių mokėtojai nori e, piktintis tokiais atvejais. Tai yra pilietinių teisų pažeidimas. E, fi, fiskalinių nusikaltimų atveju valstybė turi rūpintis, kad jų neliktų. E, E, mes turime stengtis užtikrinti, kad valstybėse nebūtų visos eilės mokesčių apiejimo būdų. Taigi, e, kai kalbame apie teisės aktus, turime galvoti apie deramą jų taikymo apimtį. Valstybės narės turi ištikrinti, kad teisės aktai būtų aiškus, efektyvus ir lengvai įgyvendinami. Taigi tiek aš norėjau pasakyti, tokios bendro pobūdžio pastabos, o bendrai aš sutinku su jumis ir su jūsų darbo būdais. Ačiū. Labai ačiū socialdemokratų vardu Mitsi. I don't know whether technical people can help. Gal technikai galėtų mums pagelbėti, bet mes čia siubingų problemų turim dėl mikrofonų. Nė vienas nedirba. <laughs> okay. <laughs>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 rajt dan ir-rapport li naħseb li huwa validu ħafna. Eh, aš, aš perskačiau šį pranešimą, manau, kad jis yra puikus. Eh, galime sutarti dėl daugelio faktų iš principo, bet keletą dalykų norėčiau išskirti. Dėl ataskaitos apie kiekvieną valstybę atskirai, aš manau, kad e, toks pasiūlymas yra labai geras, bet mes siūlome, kad 42 straipsnis turėtų likti nepakeistas. Nors mes sutinkame su pasiūlymais, norėtume, kad e, ši nuostata būtų įrašyta į kitą pakeitimą. Kalbėtoja kalba be mikrofono. Oh, sorry, sorry, okay. Okej, naħsbu naħsbu li naqżu mar-rapporter li supply chain hija importanti għas sempliċi. Mes sutinkame su pranešėja, kad e, tiekimo grandinė yra labai svarbi dėl e, labai paprastos priežasties. Visi žinome, kas vyko, atsitiko, ypač Bangladeže. Ir e, labai svarbu užtikrinti, kad visi mūsų sprendimai būtų skaidrus. Mes e, pritarėme taisyklėms ir jų turi būti laikomasi, o jeigu jų nesilaikomasi, jos turi būti deramai išaiškintos. Labai svarbu, kad įmonės būtų skaidrios. Taip pat pranešime yra labai daug dėmesio skirta agresyviam mokesčių planavimui. Būkime atsargus, neperženkime e, racionalus proto ribų dėl paprastos priežasties. Jeigu per daug reikalausime, įmonės e, gali pradėti stagnuoti Įmonės, kurios gerai dirba ir teisėtai uždirba pelno, negali būti e, apribojamos tokių reikalavimų. Nesumeskime visų įmonių teisėtai ir neteisėtai dirbančių į vieną katilą. E, taigi turime aiškiai išsiaiškinti, kokio masto agresyvumo mums reikia ir mūsų primami sprendimai turi būti visiems svarbus. Dėl 28 pakeitimo pranešime yra bandoma aprašyti, kas yra maža bendrovė. Pateiktas pasiūlymas išbraukti skaičius, e, kuriais nurodoma, kiek darbuotojų įmonėje turi būti, nes dabar mes akcentuojame pelno skaičius 20 milijonų arba 40 milijonų. Suprantame, kokią logiką jūs čia vadovaujatės, tačiau gal geriau būtų, jeigu mes uh, E, išliktume prie dirbančiųjų skaičiaus MVI mm, e, pribojimo. Ir būtent pagal tai turėtų būti nustatyta, ar įmonė maža ar vidutinė. Taip pat reikia labai aiškios e, bazės. Mes turime žinoti, ar dirbsime pagal tarptautinę juridinę bazę ar pagal nacionalinę juridinę bazę, bet ir tai turi būti labai aiškiai nustatyta. Iš esmės tiek aš ir norėjau pasakyti. Galiu pasakyti, kad pranešimas yra puikus ir mes galime jį paremti. Be abejonės e, su sąlyga, kad bus atsižvelgta į mūsų pakeitimus. Ačiū dabar žaliųjų vardu Filip. Works. So, well, good morning everyone. Labas rytas. Aš šiek tiek abejojau dėl šio klausimo liberalų pranešėjas, ko gero, mano, mūsų manimo galvojom, kad pasakys, kaip reikia daryti ir nieko nebus galima pakeisti. Žanpolis išsakė nuomonę, tačiau socialistai sako, kad mes turime šiek tiek būti atsargesni. Ką visą tai reiškia? Kai klausiausi Šaron pranešimo, aš jaučiuosi, tarsi klausiausi liberalis ir pats jaučiausi kaip liberalas. Žanai Polė, kai tu manai, kad reikia daugiau dėmesio skirti įmonėms ir nebūtinai skaičiams, aš pritariu tau ir tas pasakytina ypatingai apie labai didelės bendrovės. Tačiau bendrovė, tose didelėse bendrovėse tie skaičiai ir taip yra, tik tai reikia juos atskleisti, publikuoti, tai nėra papildoma pastanga. Ir aišku, taip pat galime pakalbėti apie tai, apie, ar, kas yra tos smulkios vidutinės įmonės Tai, ką Šaron pasakė, iš tikrųjų yra teisinga. Svarbiausias dalykas yra apyvarta. Ir tie skaičiai apyvartoje yra pačias svarbiausia, kadangi ir nedaug darbuotojų gali uždirbti pakankamai daug pinigų. Mes galvodami apie finansinę ir nefinansinę ataskaitą galėtume pagalvoti apie tokį tripakopį atsiskaitimą sakykime, mažos galėtų nepateikinėti nieko, didelės įmonės turėtų pateikti ataskaitas, o kitos turėtų tiesiog laikytis nuostatų arba paaiškinti, kodėl nesilaiko. Ir tai patenkintų, ko gero, tuos, kurie bejoja dėl to, kad didelę naštą galima užkrauti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir žinoma, e, pateikdami ataskaitas e, pagal kiekvienas valstybės reikėtų įvertinti pirmiausia didelės įmonės, o po to pagalvoti, kaip įtraukti į tą procesą daugiau įmonių. Žinoma, kad apriptume kuo daug didesnių. E, Žanai Polė, taip pat suprantu, kad klaus, e, mokesčių vengimo klausimas yra pirmiausia valstybės atsakomybė. Dėl to aš visiškai tau pritariu, bet taip pat reikia nepamiršti E, ir to, apie ką kalbame kredito reikalavimų direktyvoje ketvirtojoje. Nes nedaug kas pasikeitė, e, bandant e, derinti tuos mokesčius. Ir aišku, parlamentas daug siekia šioje srityje, tačiau tą darbą juk turi atlikti valstybės. Ir atskirų valstybių ataskaitų pagrindinis tikslas ir yra išsiaiškinti, kokia yra situacija valstybėse, išsiaiškinti tuos skaičius ir e, juos lyginti. Ir aš manau, kad kai kurios valstybės pasidavė tokiam populistiniam sprendimui ir bandė daugiau derinti tuos mokesčius, kitos mažiau. Tačiau, aišku, įmonių mokesčiai turi būti tvarkomi valstybių narių lygmenių ir, ir mes nenorime, aišku, sukurti papildomos administracinės naštos, ypač smulkoms vidinėms įmonėms. Be kita ko, norėčiau paminėti dar keletą dalykų, Uh, Dėl vertės, verčių grandinės. Galbūt nereikėtų pridurti dar vieną straipsnį, kuriame būtų nurodoma prievalė pateikti ataskaitas, kuriuose atsispindėtų verti, verčių grandinės rezultatai ir kad būtų raginama laikytis kuo daugiau finansinės disciplinos. Dėl rizikos ataskaitų. Mes taip pat turėtume atsižvelgti ir į tą švelnesnę riziką, turime pakankamai daug patirties susidūrę su finansų krize. Rizikos įvertinimas, žinoma, yra mokslo tyrimų dalis, tačiau kita, kita vertus valstybės turėtų sugebėti įvertinti socioekonominę riziką susijusią su tam tikromis operacijomis, sakykime, Egipte. E, e, Indon... Uh, Pietryčių Azijoje paaiškėjo, kad e, bendrovėms labai svarbu buvo įvertinti riziką, kuri gali kilti geopolitinėme kontekste ir taip pat geografinėme regione. Todėl mes turėtume į šitos aspektus įtraukti į mūsų nuostatas. Aš manau, kad pasakiau viską, ką norėjau pasakyti. Iš esmės pritarėme pagrindiniam pranešimui, reikėtų jį pagerinti, tačiau daug ko gerinti iš tikrųjų ir nėra. Dėkoju, Filipai. Labai sunku matyti salėje visus, tačiau aišku, to atvyko. Ačiū. Šitas pasiūlymas atspindi tuos reikalavimus, kurie taikomi Junktiniai karalystėje. Todėl aš galiu jiems iš esmės pritarti, pritariu principui, kad reikia laikytis nuostatų arba paaiškinti, kodėl nesilaikoma. Taip pat aš pritariu bejonėms dėl to, kad gali kilti papildomos naštos verslui, ją reikia sumažinti iki maksimumo. Jūs pateikėte pasiūlymų, kaip tekstą galima pagerinti, sugriežtinti nuostatas ir iš tikrųjų, ko gero, reikėtų orientuotis apyvartos rodikliais, o ne į darbuotojų skaičiumi. Galbūt taip pat reikėtų e, tą e, tiekimo grandinę susiaurinti. Taip pat abejoju dėl to, kokie reikalavimai keliami valstybių ataskaitoms. Iš esmės aš pritariu vertinimui pagal apyvartą ir ko gero nereikėtų e, teikti pakuros paramos mokesčių inspekcijoms. Taigi dėkoju Jums ir kolegoms ir tikiuosi pas puikiai bendradarbiausime. Ar dar kas nors norėtų kalbėti? Anybody, the... Nieko nematau. Tai panašu, kad visi dabar labiau nori kavos nei pasisakyti. Dėkoju. Lauksiu jūsų pakeitimų ir stengsiuos kiek išmanydama juos įtraukti į tekstą, ypač tuos, kurie atitinka bendrai temai. Bendroji tema yra ta, kad reikalinga uh, reikalingas informacijos atskleidimas ir daugiau skaidrumo tam, kad mes geriau suprastumėme, kas vyksta. Nes visuomenė yra susirūpinusi ypač tuo metu, kai daug valstybių narių privalo didinti mokesčių, įplukas iš mokesčių ir stambiosios įmonės, bendrovės panašu, kad tokiu būdu uh, stumdo pinigus ir nesumoka tų visų e, joms tenkančių sumokėti mokesčių. Ir tai turi labai didelių padarinių, mes daug apie tai kalbėjome, kalbėdami apie įvairius dalykus, ekonominę valdyseną, finansinių sandarių apmokestinimą ir kitus klausimus. Ir jeigu mes norime sutvarkyti finansų sistemą valstybėse narėse, tuomet įmonės turi sumokėti joms priklausančius sumokėti mokesčius Ir mes tą turime žinoti, nes atskirų valstybių ataskaitos. Apie tai buvo anksčiau mastoma, kad tai tiesiog leidžia padėti besivystančioms valstybėms. Ir aš, aišku, tam ir pritariu, tačiau mus šokiravo tai, kad ir išsivyšiusiame pasaulyje reikalingos tos e, atskiros valstybių ataskaitos, tam, kad mes e, galėtumėme surinkti tuos mokesčius. Taigi, mielai, peržiūrėsiu jūsų pakeitimus ir bandysiu viską sudėti į atitinkamus straipsnius ir jeigu komisija norėtų pateikti patarimų, jeigu jų manimų kažkas yra ne toj vietoj, kur turėtų būti, tai aš mielai tos, tų patarimų išklausysiu iš taks, mokesčių generalinio direktorato ir rinkos generalinio direktorato, nes tai yra rinkos generalinio direktorato pasiūlymas. Laiko turime nelabai daug. Ar norėtų kas nors iš komisijos pasisakyti? Ačiū už galimybę, ponė Piniminkė, bet e, kažin ar būtina čia man ką nors pasakyti ir tam, kad posėdis vyktų sklandžiai, gal aš susilaikysiu nuo pastabų. Dėkoju. Kaip sakiau, mes išklausysime jūsų patarimų, kurių mums tikriausiai reikės dėl to, ar teisingai viską sudėjome į teisingas vietas. Ir neviršijome teisinio 104 straipsnio pagrindo, 114 straipsnio pagrindo. Laiko turime nedaug ir turime pasirūpinti, kad nuomonė būtų parengta laiku, kad būtų atsižvelgta į pakeitimus, taigi pakeitimų patikimo terminas yra lapkričio 6 diena, iki dienos pabaigos galime teikti pakeitimus, pakeitimus svarstysime 25 lapkričio dieną, o balsuosime tą pačią dieną taip pat komitete ir tikimės parengsime stabilius, e, solidžius kompromisus iki to laiko. Plenarin, dėl plenarinio posėdžio dar reiks susitarti, nes Teisės reikalų komitetas čia šiuo atveju yra atsakingasis komitetas, nors čia yra mūsų bendra atsakomybė, kompetencija tam tikrose srityse, dėl kurių dar deramės. Taigi dėkoju ir pereisime prie kito darbo tvarkės punkto. Aš turiu išeiti ir dabar pirmininkavimą perims Pablo, jeigu susiras savo veikiantį mikrofoną. Okay. Good morning, everyone. Labas rytas. Kitas darbo tvarkės klausimas. Jeigu gosės leis, aš kalbėsiu angliškai. Pirmininko pranešimai dėl trilogų. Naujausia informacija dėl jau tam tikrų finansinių ataskaitų rengimo 2004 metais, 2020 metais spalio 15 dieną įvyko pirmasis e, trilogas, buvo aptarinėjimas galutinio ataskaitų ketvirtasis straipsnis, buvo susitarta dėl kai kurių dalykų, kuriuos pasiūlė komisija dėl ataskaitų ir dėl sąlygų, kurios yra siūlomos uh, teikiant finansinę paramą tam tikriems fondams. Kitas trilogas įvyks lakučio 6 dieną. Dėl MIFIN įvyko, MIFID įvyko trys dialogai, pirmasis 16 spalio. Dėl, buvo kalbamasi dėl skaidrumo ir dėl kleringo uh, e, prievolių Sevintasis trilogas taip pat yra numatytas šeštąją, tačiau lakryčio. Dabar turėtume perėti prie balsavimo. So, we move on to the votes. Uh, Taigi balsuosime. Pažiūrėkime, ar veikia mūsų balsavimo kortelės. Tiesiog pabalsuokime, kad įsitinkintumėte, jog sistema veikia.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 pradėsime balsuoti dėl nebankinių įstaigų atgaivinimo ir pertvarkymo sistemos. Pranešėja Keis Finborn. A kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 28 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Dar kartą, kas už? 28 balsuojame kortelėmis. We close the votes. Baigiame. Vis tiek atmesta. Those against. Taigi galtinis testas kas už. B kompromisas. 39 prieš tai. Kas už? Kas prieš? Susilaiko primta. B kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko primta. 31. Kas už? Kas prieš? Susilaiko primta. 32. Už? Prieš? Susilaiko primta. 58. Už? Prieš? susilaiko atmesta. 33 už. Nereikia atsiimtas. 34 už. Prieš susilaiko priimta. 35 už. 35. Nežinojame, kad jisai atsimtas. 36 už, prieš susilaiko priimta. 37 už, prieš, susilaiko priimta. 38 už, prieš, susilaiko priimta. 40 už, prieš, susilaiko priimta. 41-42 yra identiški. Dėl jų sutarė reikia 43. Už, prieš, susilaiko, priimta. Dėl penktosios ir šeštosios dalių, kas už, prieš, susilaiko, priimta. C kompromisas. 44. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Primta. C kompromisas. Už. Prieš. Susilaiko. Primta. 51. Dalimis. Kas už pirmą dalį? Kas prieš? Susilaiko. Primta. Už antrąją dalį? Prieš susilaiko atmeta. D kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Penkiasdešimt antras, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis buvo atsiimta, nereikia balsuoti. E kompromisas už, prieš, susilaiko priimta Priimta. Penkiasdešimt devintas ir pranešėjo papildymas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 67 už prieš susilaiko priimta. F kompromisas už prieš susilaiko priimta. G, kas už, prieš, susilaiko priimta. 68 už, prieš, susilaiko priimta. 61 už, prieš, susilaiko atmesta. 76 už, prieš, susilaiko atmesta. 75 už, prieš, susilaiko priimta. H už prieš susilaiko priimta. 81 už prieš susilaiko atmesta. J kompromisas už prieš susilaiko priimta. Aštuoniasdešimt septintas už prieš susilaiko priimta. Aštuoniasdešimt aštuntas už prieš susilaiko priimtas. K už prieš susilaiko priimta. L už prieš susilaiko priimta. Šimtasis už prieš susilaiko priimta. Dėl šimtojo balsuojame dar kartą. Priimta. 18 prieš 13. M už prieš susilaiko priimta. 107 už prieš susilaiko priimta. 108 už prieš susilaiko atmesta. Originalus tekstas už prieš susilaiko priimta. 109 už prieš, susilaiko, atmesta. 110 už, prieš, susilaiko, atmesta. Dėl originalaus teksto grįžtame prie 110 balsuojimo kortelėmis. 109 ir 110. Turėjau minyje, dėl jų reikėtų balsuoti kartu. Jūs teisus, Taigi balsuojame vienu metu už 109 ir 110 pakeitimus. Is a heading. Sorry? It's a heading. So we are checking both uh, 109 and 109 ir 110. Balsuojame. Baigiame. Priimta. Let's vote it separately then. There is no problem. We vote. Balsuokime. Dėl abiejų. Gerai, tada pirmą balsuokime dėl 109. Kas už? Balsuojame kortelėmis. Kur Dėl 109 baigiame. Atmesta. Dėl 110 balsuojame. Atmesta taip pat. Atsiprašau už nesusipratimus. Tęsime darbą. Originalus tekstas. Kas už? Primta. 111. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Primta. Originalus tekstas. Už. Prieš. Susilaiko. Primta. Pirmosios citatos originalus tekstas. Kas už, kas prieš, susilaiko, primta. Trečias pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, primta. N kompromisas. Už, prieš, susilaiko, Primta. Penktasis pakeitimas. Dėl ketvirto ir penkto balsuojame kartu. Už prieš priimta. Aštuntasis už prieš suslaiko priimta. Originalus tekstas už prieš suslaiko priimta. Šeštasis už prieš suslaiko priimta. Original text of the citation 3. Trečiosios citatos originalus tekstas už prieš susilaiko priimta. Ketvirtoji citata už prieš susilaiko priimta. Penkta, šešta citatos priimt, už prieš susilaiko priimta. Konstatuojami dalis A. Už prieš susilaiko priimta. Devintasis už prieš susilaiko atmesta. O kompromisas už prieš susilaiko priimta. Dešimtasis pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. Vienuoliktasis už prieš susilaiko priimta. Originalus tekstas už. Nereikia balsuoti dėl šio teksto. Dvyliktasis pakeitimas dalimis. Kas už pirmąją dalį prieš susilaiko priimta. Už antrąją dalį už prieš, susilaiko, dėl tosios dalies balsuojame kortelėmis. We close the votes and it uh, adopted. Priimta. 13. Už, prieš, susilaiko, priimta. D Originalus tekstas už, prieš, susilaiko priimta. Keturioliktasis. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Penkioliktasis. Konstitutumoji dalis E. Priimta. Penkioliktas pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. F ir G originalus tekstas už prieš susilaiko priimta. H. Konstitucijos dalis 16 už prieš išlaiko priimta. Ir kompromisas į P. J ir L. Kas už prieš susilaiko priimta. 19 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. Už originalų tekstą prieš susilaiko priimtas. R kompromisas. Už prieš susilaiko priimta. O konsultuojus dalies originalus tekstas už prieš susilaiko priimta. O A dalis kas už prieš susilaiko priimta. Balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais. 24 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Balsuojame kortelėmis dėl teksto su pakeitimais. Pradame balsuoti. Baigiame. Priimta. Dėl rezoliucijos balsuojame kortelėmis. Baigiame. Priimta. 30 už. Niekas nepasakė prieš, niekas nesusilaikė. Taigi sveikinu pranešėją. Next vote. Uh, kitas balsavimas. Dabar balsuosime dėl pono Tremoza pranešimo dėl konkurencijos politikos. Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita. Balsuojame dėl A kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 12 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 13 pakeitimas, kas už, čia kelios dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, man atrodo, kad atmesta, bet tikrinkime. Tikriname pirmąjį 13 pakeitimo dalį. Pirmąją dalį, prašau. Baigiame balsuot. Priimta didelė balsų daugumą, atsiprašau. Kad teko tikrinti antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 14 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 15 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 16 tikriname 15 pakeitimą. Baigiame balsavimą. Atmesta. 16 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikę patvirtinta. B kompromisas. Kas už? Kas prieš susilaikę patvirtinta. 20. 21 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kurį pasiūlys ponas Palionė. Kas už? Kas prieš susilaikę patvirtinta. Tikriname 21 pakeitimą. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta didelio daugumą. Išskyrus pana Lambertą tikriausiai. 23. Kas už? 22 yra atsimtas pagal mūsų informaciją. Taigi 23. Kas už? Dvidešimt trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvidešimt ketvirtasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 25. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta 26, kas už, kas prieš susilaikę, patvirtinta 27, kas už, kas prieš susilaikę, patvirtinta 28, kas už, kas prieš susilaikę, patvirtinta 29, kas už, kas prieš susilaikę, patvirtinta 30, kas už, kas prieš susilaikę, patvirtinta 31, kas už, kas prieš susilaikę, atmesta. 33. Kas už, kas 33, kas prieš, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta 34, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta 35, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta 38, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. C kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 43, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta 44, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta M kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta 46, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta D kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta 51, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 52, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Tikrinam 52 pakeitimą, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 54. Dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 55. kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 57. kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 58. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 59. kas už, kas prieš, susilaikė,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 E kompromisas, dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. N kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 69 kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas 70, kas už, kas prieš susilaikė, atmestas 71, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 71 atmestas. 72 dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš susilaikę, patvirtinta antroji dalis kas už, kas prieš susilaikę, patvirtinta. F kompromisas kas už, kas prieš susilaikę, patvirtinta. 74 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę, patvirtinta. 75. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 76. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 79. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 80. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 81. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 82, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtino. 83, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. G kompromisas dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 80, tikriname antrąją dalį. G kompromiso antrąją dalį, prašau. Baigiame balsuot. Patvirtinta. 20 už, 12 prieš. 87 kas už, kas prieš susilaikė. Patvirtinta 88 kas už, kas prieš susilaikė. Patvirtinta 89 kas už, kas prieš susilaikė. Patvirtinta. 90 kas už, kas prieš susilaikė. Patvirtinta. 91. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 92. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 93. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Ar dėl pirminio teksto reikia balsuoti? Taip, balsuojame dėl pirminio teksto. Turiuomenė 11 punktą. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 94. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 95. Dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, man atrodo, kad atmesta. Atmesta. 96. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 97 ir 90. Pirminis tekstas. 12 punkto pirminis tekstas. Kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 97 ir 98. Kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. Šimtasis. Kas už. 99. Pirma. Kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. Pirminis tekstas turiuomenį 13 punktą, 13 punktą, nereikia dėl to balsuoti. Šimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Bet jeigu norite tikrinti, galime tikrinti šimtasis. Baigiame balsuoti. Patvirtinta didelė balsų dauguma, atsiprašau. Šimtas pirmasis Kas už? Atsiprašau, nereikia dėl 101, 102 pakeitimas. 102 kas už, kas prieš susilaikę, atmesta. 103 kas už. Pirminis tekstas. 15 punkto originalus tekstas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 103 kas už, kas prieš susilaikė atmesta Patvirtinta 104. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 105. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirminis tekstas. Nereikia. 106. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 107. Dvi dalys. Pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta 108, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 109, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta 110, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta 111, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta 112, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta 113, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta 114, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta 115, kas už, kas prieš susilaikė atmesta 116, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta Atmesta. Šimtas. Tikriname 116. Pradame balsuoti. Pirmininkė, aš norėčiau pasakyti, kad tik nariai gali pareikalauti tikrinimo, o ne personalo nariai. Gal galėtumėte personalo nariams, kurie sėdi už mūsų, pasakyti, kad jie tylėtų. Puikiai suprantu. Bet aš negirdžiu, sako narys ar nenarys tikrinti. Bet aišku, tik tai nariai gali tik, reikalauti tikrinimo. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Šimtas septynioliktas. Ne, jis atkrenta. Šimtas devynioliktas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta šimtas dvidešimtasis. Kas už? Kas už? kas prieš susilaikė priimta. 121 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 122 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 123 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 124 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 125 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Pirminis tekstas. 18 punkto kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. H kompromisas kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. I kompromisas kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 122 kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 123 kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 124 kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Pirminis tekstas 21 punkto, dėl jo balsuoti nereikia. 135 kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 136 ir 137, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 138, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 139, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, 140, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, 141, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, 142, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta, 143, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta, 144, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta 145, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta 146, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta 147, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 148, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Pirminis tekstas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta 149, kas už, kas prieš susilaikė atmesta 150 ir 154, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta 151, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, o kompromisas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta 152, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta 153 Trečiasis, kas, dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 158 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 159 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 155 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 160 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 157 Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. J kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. K kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 160. Aštuntasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. L kompromisas. Pone Gozės, viskas gerai. L kompromisas. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 170. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 172. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 173. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 174. Už, prieš susilaikė atmesta. 175. Už, prieš susilaikė patvirtinta. 176. Už, prieš susilaikė atmesta patvirtinta 177. Už, prieš, susilaikę, atmesta 179. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta 180. Identiškas. Balsuojame užimtumo pirmą. Ir užimtumo pirmas pakeitimas, kas už, prieš, priimta. Implement 2. Už, prieš, susilaikę, atmesta employment 3, už prieš susilaikę patvirtinta, užimtumo ketvirtasis už prieš susilaikę Atmesta užimtumo penktasis už dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta antroji dalis. Tikriname pirmąją užimtumo penktojo pakeitimo dalį. Baigėme balsuot. Patvirtinta. Užimtumo penkto pakeitimo antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Užimtumo šeštas, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už. Kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už. Kas prieš, susilaikė, atmesta. Užimtumo septintas, kas už. Kas prieš, susilaikė, atmesta. Užimtumo aštuntas, kas už, kas prieš. Susilaikė, patvirtinta. Užimtumo devintas, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta, užimtumo 10, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta, užimtumo 11, kas už, kas prieš susilaikę atmesta, užimtumo 12, kas už, kas prieš susilaikę atmesta, užimtumo 13, kas už, kas prieš susilaikę atmesta, užimtumo 14, kas už, kas prieš. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Užimtumo 15. Dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Užimtumo 16. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Užimtumo 18. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. A, konstatuojamoji dalis. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, Kas už dar kartą? Kas prieš susilaikė patvirtinta. Trečias pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Pirminis tekstas. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Penktas pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Šeštas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. A. Konstatuojamoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. B konstatuojamoji dalis ir užimtumas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. C konstatuojamo dalis užimtumo komiteto, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. D konstatuojamoji dalis užimtumo komiteto, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. E konstatuojamoji dalis, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. F užimtumo komiteto konstituojamoji dalis, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. Pirminis nurodomosios daly... Balsuojame dėl kelių kartų. Dėl visų nurodomojų dalių, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. D kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. Ir dabar elektroniškai balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais ir pataisimais. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. 32 už, vienas prieš. Dėkojame. Dėkoju. Ir sveikinu poną pranešėją. Ah, no, okay. So, as in, as in, congratulations to Mr. Uh, eh, Tremosa. Sveikinu poną Tremozą. To the next uh, vote. Periname prie kito balsavimo. Kitas klausimas. Daugia pakopo valdymo ES konstitucinės problemos. Nuomonės referentis ir viguliar. Balsuojame dėl pirmojo A kompromiso. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. B kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. C kompromisas. C kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 14. Kas už prieš susilaikė priimta. 15. Už prieš susilaikė priimta. D. Kompromisas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 26. Pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. E. Kompromisas. Kas už. Pone Gozės, jūs norit, kad patikrintume? Taip. Tikriname balsavimą dėl 26 pakeitimo. Balsuokime. Baigime balsuoti. Priimta 20 e, balsų už, 11 prieš. Balsuojame dėl E pastraipos, kas už, prieš susilaikė priimta. M, F kompromisas už, prieš susilaikė priimta. G kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. H kompromisas už prieš susilaikė. Galima balsuoti iš keletą iš karto. Nuo kompromiso H iki kompromiso R. Kas už, kas prieš susilaikė. Visi priimti. S kompromisas. Kas už, prieš susilaikė priimta. Tai kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. U kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 46 pakeitimas atkrenta, balsuojame dėl kompromiso V, kas už, prieš susilaikę priimta. Dviguba V kompromisas iki AJ kompromiso. Ar galite balsuoti už visus? Taip. Kas už? Balsuojame už visus iš karto. Tačiau yra sakančių, kurių, kad 52 pakeitimas atkrito. 52 pakeitimas atkrito, todėl balsuojame nuo dvigubos V kompromiso iki AD, kas už prieš sulaikė priimta. Dabar elektroniškai balsuojame dėl teksto su visais pakeitimais. Baigiame balsuoti. Priimta. 26 už, 7 prieš. Sveikinu, ponė Guliar. Kitas e, darbo atvarkės klausimas, prašyčiau drausmės. So the... Kitas darbo atvarkės klausimas, septinio, septintas reglamento dėl 2013-2017 metų Europos statistikos programos dalinio pakeitimo. Turimas galvoje reglamentas numeris 99 brūkšnys 2013. Man teko garbė renkti pranešimą ir šiandien pristatysiu projektą. Taigi, e, dabar kalbėsiu ispaniškai. Kaip žinote, ES politikos įgyvendinimas reikalauja e, palygintinos ir patikimos statistinės informacijos apie ekonominę, socialinę ir ekologinę ES ir pavienių valstybių narių būklę. Ta informacija turi būti renkama nacionaliniu ir regionų lygiu. Tie statistiniai duomenys yra labai svarbus, kad visuomenė suprastų Europos esmę. Taigi, šiandien kalbame apie parlamento ir tarybos reglamentą dėl 2013-2017 metų Europos statistikos programos dalinį pakeitimą. Ta programa buvo priimta šių metų sausio 15 dieną, jos e, tikslas e, surinkti e, E, nustatyti gairės informacijos rinkimui ir platinimui 2013-2017 metams. Kaip žinia, šį reglamento projektą pateikė e, Europos komisija e, ir jame buvo numatyta tam tikra suma metų programai, nei taryba, nei komisija tai pasiūlytai sumai nepasipriešino. Tačiau 2012 m. E, birželio 13 d., kai kalbėjome apie reglamentą dėl finansų bazės nuosavėms ištekliams, Europos parlamentas pabrėžė, kad e, nuostatos dėl daugiamečių programų bus patvirtintos, kai bus pasiektas susitarimas dėl finansų asignavimo. Šio pranešimo tikslas – pakoreguoti 2013 m. 99 reglamentą dėl 2013-2017 m. Europos statistikos programos. Ir pirmiausia bus pakoreguotos finansinės dalys, finansinės asignavimas. Kalbame apie ketverius metus, nuo 2013 iki 2017 metų. Siūloma, kad E, ši programa būtų įtraukta į daugiametę finansų programą nuo 2014 iki 2020 metų. ES finansavimas 2013 metams sudaro 57,3 milijonus eurų 2007-2013 metais ES fondai 2013-2017 metų programai sudaro 234,8 milijonus eurų iš 2014-2020 metų programos. Tolesės nuostatos 13-17 e, metų e, statistikos programai liks nepakeistos. Pirmiausia, nepakeisti liks tikslai ir priedai, kuriuose yra kalbama apie e, statistikos rinkimą per penkerius metus. Aš norėčiau paremti komisijos tekstą be jokių pakeitimų, nes mano nuomonė tai yra nereikalinga. Kreipiuosi į šešėlinius pranešėjus, kad jie mane paremtų. Be to gavau informacijos, kad taryba tokį variantą remia. Pagrindinė priežastis yra ta, kad mes turime dirbti sparčiai. Šiuo metu pranešimų yra daug. Mes ekonomikos komitete juos nagrinėjame Ir mano nuomonė, pranešimai dėl statistikos, kuriuos dabar rengia parlamentas, yra labai svarbus. Todėl būtų gerai, jeigu e, tie visi pranešimai būtų priimti daug maž vienodų tempų. Labai ačiū ir dabar stiksiu žodį šešėlėms pranešėjams, kurie atėjo. Pone Gular. <laughs> I don't have anything to add. Ačiū. Aš negaliu pridurti nieko prie to, ką Jūs pasakėte. Man atrodo, kad šis klausimas nėra kontroversiškas ir mes Jūsų pranešimą remiame. E, Labai ačiū, Madam Guler. Iš žaliųjų frakcijos ar kas nors norėtų pasisakyti? E, niekas e, žaliųjų, tada ECR narių pana, e, vardu panas Epi. Aš irgi remiu visišką paramą. Labai ačiū turbūt e, trumpesnė nei įprasta ekonomikos komiteto diskusija. Europos komisija, ačiū ponė pirmininkė, mes tiesiog džiaugiamės jūsų paramą, labai ją vertiname. Jūs pastaraisiais metais mums labai daug padėjome ir tikimės, kad ir pagal naująją programą mes susilauksime iš jūsų pusės tokios paramos. Labai ačiū. You... Dėkoju. Jeigu Niekas daugiau nenori kalbėti, tai aš tik noriu Jūs informuoti, kad pakeitimų teikimo terminas yra spalio 24 diena. Jeigu jų bus pateikta, tuos pakeitimus aptarsime lapkričio 18 dieną, bandysime tą pačią dieną ir balsuoti, o plenarinėme posėdėje balsavimas yra numatytas sausio mėnesį. So we move on, we should move on to the next item of. Turėtume perėti prie kito darbo tvarkės klausimo, tai yra aštuntojo taisyklės, kuriomis reglamentuojama pagal nacionalinę teisę nagrinėjami ieškiniai dėl žalos patirtos dėl valstybių narių ES konkurencijos teisės aktų pažeidimo, nuostų pažeidimo atlyginimo. Atrodo, kad turėtų būti aptarimi pakeitimai. Pranešėjas Švap dar netvyko, turėtume palūkėti jo, kol jisai atvyks į salę. Jeigu pranešėjo nėra, mes negalėtume diskutuoti dėl šio darbo atvarkės klausimų. Aš tikiuosi, kad jisai greitai atvyks, dar trumpą petrukėlę.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 we can. Est- ah, no. I was here. So welcome, Mr. Schwab. Sveikiname kolegą Švab atvykus į posėdį ir galime tą progą pratesti darbą. Aptarti aštuntąjį darbo tvarkės klausimą. Andrėjas Švab yra atsakingas už pranešimą dėl taisyklių, kuriomis reglamentuojami pagal nacionalinių teisę nagrinėjami tie ieškiniai dėl žalos. Ačiū pirmininkė. Mielas Pablo, gerbiami kolegos, man džiugu šiandien pirmą kartą pristatyti pranešimo projektą dėl šio pasiūlymo, dėl ieškinių dėl žalos atlyginimo taisyklių. Aš žinau, kad laiko turiu nedaug, todėl pristatysiu savo pranešimo svarbiausius elementus ir tikiuosi, kad ta diskusija, kuri prasidėjo socialdemokratų pranešėjų, taip pat EPENK ir taip pat su Sofija Hinfeld ir žaliųjų kolegomis apibendrinsiu šitą vykusią diskusiją ir pasakysiu, kad komisija pateikė labai naudingą ar svarbų pranešimą, kuriame yra atsižvelgiama į tai, ką parlamentas 2009 metais pasiūlė pateikdamas konkurencingumo pranešimą Čia yra formuluojama nuomonė, kad jeigu kilo žala dėl kartelinių susitarimų poveikio, tai, tai šita žala turėtų būti įmoniai atlyginta. Taigi žala turi būti atlyginama, tai yra pagrindinis principas, kuriuo mes vadovaujamės. Jau anksčiau mes diskutavome apie tai, kad dabartinėje situacijoje neturėtume sukurti kitų galimybių suderinti įvairiausius e, e, metodus valstybei nariai įmonėms apeiti apskritai šitą vieningą žalos atlyginimo principą. Aš norėčiau tiesiog priminti kad siekiant bendro teisingumo, e, norėčiau priminti, kad Florencijos konferencijos metu vienas e, pranešėjas kalbėjo, kad jo šalyje apskritai tas nebaudžiamumas ir toliau išliks galioti ir niekas nepasikeis. Aš vis dėlto manyčiau, kad nereikėtų sukurti netinkamų lūkesčių. Komisijos pasiūlymų yra siekiama, kad liudytojų programą pradėjus įgyvendinti būtų ištikrinta, kad pareiškėjas nepatektų į riziką, jog jo konfidenciali informacija vis dėlto bus paviešinta. Kad ją sužinos tie, kurie neturėtų žinoti. Taigi tas asmuo, kuris uh, pateikia informaciją apie kartelinius susitarimus, nenukentėtų. Donau Kemi ir Flaiderer byloje teismas konstatavo, kad išimtis dokumentams negali būti daroma jokia, tol kol nėra ES teisės akto. Taigi, pakankamo teisinio pagrindo išimčiai nėra ir todėl dabar reikia pagalvoti, kaip teisėjas gali patenkinti ieškovo prašymą gauti papildomą informaciją. Ir todėl komisija siūlo penktajame straipsnė numatyti bendrą sistemą nacionalinės teisingumo institucijoms teisėjams, kaip iš esmės dokumentai turi būti paviešinami susiję su, su konkurencingumu. Ir taip pat šeštajame straipsnėje komisija siūlo pateikti papildomas nuostatas dėl dokumentų, kurie apskritai niekada negali būti pristatomi arba paviešinami. Taigi tie dokumentai, kurie yra minimi šeštame straipsnėje, yra siekiame užtikrinti kuo didesnį teisinį aiškumą. Be to, teikti privilegiją dviem dokumentų rūšims gali reikšti, kad teisėjas gali turėti teisę leisti paviešinti visus kitus dokumentus, kurie neminami penktame ir šeštame straipsniuose. Ir tai, žinoma, nebūtų naudinga įmonėms, teisiniai, politiniai situacijai, tačiau tai atvertų rankas komisijai, kuri galėtų remtis nuostata, kad bent jau tie dokumentai, kurie yra penktajame ir šeštajame straipsnėje minimi, turi būti konfidencialūs arba apsaugoti. Taigi reikėtų nenumatyti tam tikros pirmenybės vienos rūšies dokumentų atžvilgių. Gal mano pranešime dar neaiškiai yra suformuota nuostata, kad šitas straipsnis yra taikomas visiems klausimams susijusiems su kartelniais susitarimais. Dėl 5-6 straipsnių daugiau nenorėčiau kalbėti. Kitas dalykas, kaip apsaugoti e, ieškovų interesus ir taip pat kartelinių susitarimo atstovų interesus. Taigi reikėtų pagalvoti, kaip užtikrinti e, kolektyvinę atsakomybę ir pagrindinis liudytojas turėti gauti tam tikrų e, e, privilegijų siekiant apsaugoti dokumentų konfidencialumą ir taip pat jis turėtų būti apsaugotas nuo trečiųjų šalių poveikio. Šiandien ekonomiškai stipriausias liudytojas kartelinės sistemos kontekste dažniausiai pateikia šitą e, e, ieškinį dėl žalos ir todėl reikėtų pagalvoti, kaip išspręsti šitą situaciją, privilegijuojant tam tikrus ieškovus, galvojant ir apie kolektyvinę atsakomybę. Komisijos ats... pasiūlyme yra numatyta tam tikra paskata mažesnėms įmonėms atlyginant visą žalą. Be to, kai kuriuose valstybėse yra galvojama, kad kartelių tarnyba gali tiesiog privilegijuotai vertinti tam tikrus ieškovus, tam tikros kartelio, kartelinio sustarimo dalyvius. Be to reikėtų pagalvoti ir apie tas e, e, spėjimo nuostatas dėl netiesioginių pirkimų. Tokia situacijose, kai nieko negalima įroti, rodyti, komisija siūlo, kad atsakovas turėtų turėti įrodymo naštą. Mes manome, kad toks sprendimas nėra pats palankiausias ir todėl 12, 2 ir 13 straipsnėje aš pasiūliau pakeitimus, pasikalbėjau su verslo atstovais, kadangi jie nėra visiškai patenkinti komisijos pasiūlymu ir mano pasiūlymai galėtų būti kompromisinis sprendimas. Taip pat norėčiau grįžti prie klausimo, kurį komisija suformulavo 17 straipsnio antroje dalyje dėl žalos atlyginimo e, numatant tam tikras alternatyves arbitražo procedūras. Aš manau, kad tai būtų palanki galimybė ieškovui e, pasiekti žalos atlyginimo, tačiau aš pasiūliau 17 straipsnio A punktą, kuriuo siūlau, kad reikėtų ginčio šalims numatyti galimybę pasirinkti pačią patį pigiausią arbitražo kelią. Taigi norėčiau, kad mano pasiūlymų pritartų dauguma. Taigi čia yra svarbiausi dalykai, kuriuos norėjau paminėti. Lapkričio penktąją reikės pateikti pakeitimus, o po to balsuosime gruodžio 5 dieną. 5, 17 ir 18 straipsniai yra labai svarbus ir aš tikiuosi, kad Teisės komitete straipsniai bus aptarti laiku. Kojo Andrėjui dabar žodį šešėliniams pranešėjams, pirmiausia Sančias Pesedo. Ačiū, pirmininkė. Pirmas dalykas, ką norėčiau padaryti, padaryti tai padėkoti ponui Švabui už e, parengtą pranešimą ir už jo požiūrį ir siekį vesti atvirą dialogą nuo to pat momento, kai jisai buvo paskirtas pranešėjų. Norėčiau kelias pastabas išsakyti. Pirmiausia, kad tema yra labai svarbi, kadangi šis klausimas yra susijęs su privačiomis bendrovėmis ir jų konkurencija ir mes turime išsaugoti mūsų komiteto lyderystę, rengiant tokius klausimus. Tai yra tas klausimas, kur kalbama ne vien tik tai apie tai, kad yra daroma įtaka nacionalinėms teisinėms sistemoms, bet kalbama ir apie konkurencijos taisyklės. Mes skatiname konkurenciją, norime, kad ji būtų veiksminga. Būtent taip reikia suprasti šį ketinimą. Mes nenorime, kad ES ar, ar ES komisija kištusi į procedūrinės valstybių narių kompetencijas. Mes tiesiog bandome pritaikyti sutartį ir tokia yra mūsų komiteto atsakomybė. Ir norėčiau pasakyti, kad mes turime išlikti lyderiais šioje srityje, nes kalba eina tik apie konkurenciją. ši specifinė iniciatyva dėl konkurencijos yra turi būti traktuojama atskirai nuo horizontalių iniciatyvų ir ši specifinė iniciatyva patenka į mūsų komiteto kompetencijos sritį. Ir vienas su tuo susijusių aspektų yra įrodymų pateikimas konkurencijos tarnyboms. Ir mes matome, kad šis teisės aktas turi įtakos konkurencijos teisėjai. Taip pat tai turi įtakos ir konkurencijos tarnybų sprendimams. Ypač kalbant apie senaties terminus. Tiesiog yra derinamas čia viešas ir privatus ramstis. Ir gali būti įmanomi keli sprendimai šiais atvejais. Taigi mes kalbame apie tam tikrą paskatų sistemą tam, kad konkurencijos politika būtų veiksminga. Taigi čia iš principo kalbame apie konkurencijos politikos efektyvumą. Tas ne, čia nėra kalbama apie aplinkosaugos ar kokią kitą politiką, bet konkurencijos politika. Aišku, e, gali būti ginčiuose įvertinama ir nustatoma žala, žalos dydis ir čia irgi turime prisimti atsakomybę. Tačiau dar norėčiau atkreipti sudėmesį į tai, kad visą tai reikia vertinti iš konkurencijos efektyvumo e, prizmės, nes priešingų atveju ši iniciatyva nebūtų pateisinama. Tai yra pirmasis dalykas, kurį norėjau išsakyti komiteto pirmininkui ir pranešėjui kadangi jis yra atsakingas už šį klausimą. Antras dalykas. Aš manau, kad mes turėtumėme pabandyti pasiekti politinių frakcijų susitarimų, surasti sprendimą, nes techninės formuluotės yra lengvesnės, kai yra politinis susitarimas. mes teigiame, ir nurodome, ko trūksta šioje iniciatyvoje. Būtent kalbant apie kolektyvinius ieškinius, aš manau, kad čia reiktų irgi kažkokią tai rekomendaciją pateikti. Yra nemažai kitų aspektų, apie kuriuos norėčiau pakalbėti. Pirmiausia, nuolankumo programos. Tiesiog tam, kad būtų pateikiami visi įrodymai. Teisingumo teismo sprendime atitinkamame yra kvesionuojamas, kvesionuojama tokių. Nu, Lankumo programų reikšmė. Tai nėra kokia tai absoliuti teisė. Aišku, visos tos teisės yra skirtos tam, kad būtų užtikrinama teisė į gynybą. Ir mes siekiame, kuo galima didesnio nuo valankumo programų efektyvumo. Ir tai tiesiog turime pasirūpinti, kad būtų pateikiama ir atskaidžiama visa informacija. Kalbame ir apie tokią informaciją, kurią, kurios pagalba būtų galima nustatyti žalos dydį. tai nėra, nekalbam apie tai, kad reikia ištraukti tuos įrodymus, juos kažkaip bandyti išgauti, bet e, tiesiog čia reikia surasti tą pusiausvyrą. Aš matau, kad pranešime yra siūloma racionalių dalykų, kaip būtų galima to pasiekti. Ir aišku, negalime į tas nuolankumo programas įtraukti visus įmanomus dokumentus. Nes tuomet galbūt ta apsauga bus perdėta ir nereikalinga. Ir gal tų dokumentų tiek iš ties nereikia. Dabar kartelių atveju. Čia aišku yra visiškai tipinė paskatų ir atgrasų sistema susijusi su nuolankumo programa. Ir aš manau, kad turime kalbėti apie paskatas, atskleisti karteliams informaciją ir skirtingai turi būti traktuojami tie, kurie atskleidžia tą informaciją ir tie, kurie ne. Ir galbūt reiktų pamastyti ir apie bendros atsakomybės galimybės ir ar tai tam tikrais atvejais nėra neproporcinga. Ypač aš čia turiu omenyje labai mažas įmonės, kurios nesuvaidina lyderio vaidmens. Tačiau vis tiek aktyviai dalyvauja ir tos, tie padariniai yra minimalūs. Tuomet gal ir nėra logiška užmesti toms įmonėms tokią didžiulę naštą. Žinoma, mes nenorime, kad žmonės prisidengtų tais tų smulkių įmonių nuostatomis ir tokiu būdu kart, sudarinėtų kartelius. Ta, ta irgi, to irgi reikia išvengti. Na ir dar vienas svarbus dalykas tai yra santykis tarp privačiojo ir viešojo elemento. Čia yra du kaip ir atskiri ramščiai. Mes turėtumėme skatinti sinergiją. Ta turime daryti nuosekliai, daryti nuosekliai laikantis kitų e, nuostatų ir e, nuobaudų sistemos, nes nuobaudų sistemos, sistemoje nėra konkrečios procedūros. Tai yra santykis tarp nuobaudų ir patirtos žalos. Bet mes, aišku, nenorime apsunkinti komisijos čia įtraukiant ir privatų į sektorių, privataus sektoriaus elementą, tai juk nėra jų darbo dalis vienoje dalyje kalbama daugiau apie e, teismus, kitoje apie viešąjį sektorių, bet mes neturėtumėme apsunkinti administracijos, e, bandant įvertinti iš anksto žalą. Tai gali būti papildoma našta ir tai gali atgrasinti bendrai konkurencijos, būti atgrasos priemonė konkurencijos politikoje. Taigi mes turėtumėme uh, atsargiai čia elgtis. O dėl terminų, pagal Ispanijos įstatymus, numatomas vienerių metų laikotarpis. Čia siūloma penki, siūlomas penkerių metų laikotarpis. Aš manau, kad mes negalime senaties termino atsijėti nuo privačios žalos vykstant e, viešo, vieš, viešo proceso proces, proceso procedūrai, kuomet yra atskleidžiamas kartelis ir teigiama, kad praėjęs senaties terminas. Na, tokiu atveju reikalinga, kad tas senaties terminas būtų nuoseklus ir aš manau, kad mažiausiai tai turėtų būti penkeri metai, o po penkerių metų turėtų būti numatomas minimalus laikotarpis, per kurį turi būti iškeltas ieškinys. Bet čia šio bei to trūksta ir tai mane neramina, turint omenyje konkurencijos politiką. Aš čia nekalbu apie kolektyvinį žalos atlyginimą, bet apie nedidelę žalą. Aš manau, kad turėtumėme siekti išspręsti tas problemas, nes uh, Tai yra tokie, toks elgesys, kurio atžvilgiu labai sudėtinga yra iškelti ieškinį. Čia ypač, pavyzdžiui, komunali, komunalinių paslaugų bendrovės, finansinės įmonės, keliančios kolektyvinius, stambius ieškinius. Ir tuomet turi būti atlyginama čia žala, bet čia reiktų numatyti kažkokią tai specializuotą procedūrą. Uh, tam, kad na, ne, neįsisiautėtų nebaudžiamumas, atsižvelgiant į atitinkamas sąlygas kitose teisinėse srityse. Ir aišku, reikia vengti ir tokių akcesų, tokių ekstremų, kurie egzistuoja JAV. E, taip, pona Švabas tikrai turi daug patirties šiais klausimais. Mes sutarėme su juo daugel, dėl daugelio dalykų ir aš laukiu galutinio susitarimo. Tikiuosi, kad jis gan greitai bus pasiektas dar per šią kadenciją. Ačiū. Andrėja Švab turi eiti į IMKO komitetą, nes ten irgi vyks balsavimai, taigi jis atsiprašo, kad turės išeiti, tačiau jo padėjėjai atsižvelgs į kitų parlamentarų pastabas. Pone Guliart dabar kalbės Saufi vardu. No? Okay. Aš nieko nenorėčiau pridurti Saufi vardu. Tegu švabas eina ramiai savo balsuot. Pirmininkas. Tuomet Antolin, aš palieku pirmininkavimą. Jis dabar perims pirmininkavimą ir pirmininkaus iki posėdžio pabaigos. Tikiuosi, kad dar liks kas nors e, iki mano pasisakymo pabaigos. Žiūrėsime. Pirmiausia, apgailę stauju, kad ponas Švabas išeina, nes aš pirmiausia jam norėčiau labai padėkoti už pranešimą, kurį jis parengė. Ir taip pat Mes labai kritiškai vertiname pono Švabo darbą, nes pažvelgus į komisijos pasiūlymą, mums susidaro įspūdis, kad jį reikia sugriežtinti tam tikrose vietose, o pažvelgus į tai, ką darė pono Švabas, matome, kad kažin ar ten yra sustiprinamas ir sugriežtinamas komisijos pasiūlymas. Taigi, ta prasme, na, aš tikiuosi, kad gan greitai susitarsime bet aš nesu toks jau optimistas ir nemanau, kad tą padaryti bus lengva. Nes mūsų vertinimu tai yra labai svarbus klausimas ir reikalinga, kad vidaus rinkoje žmonės pasitikėtų konkurenciją, o kol kas būtent bendrovės piknaudžiauja tuo ir iš to gauna naudos, tikrai ne vartotojai. Taigi labai svarbu, kad vartotojai pasitikėtų vidaus rinka ir konkurencija. Ir kad sąžiningai ir atvirai jiems būtų išmokamos kompensacijos, jeigu yra piknaudžiaujama. Ir trūksta horizontaliųjų reglamentų, tai yra problema, kad jų dar vis neturime šioje srityje. Ir tikrai gan dažnai bendrovės pateikia argumentus, kad neįmanoma išspręsti šios problemos. Ir Teisingumo teismas jau dešimt metų akcentuoja, kad bet koks pavienis asmuos gali pareikalauti, kad jam būtų su, su, su išmokama kompensacija, jeigu yra pažeidžiamas konkurencijos įstatymas, bet kol kas taip nėra. Ir, ir mes, tai, ką daro ponas Švabas, jis, kažin, ar supranta, kiek svarbus yra šis klausimas ir ką čia reiktų padaryti. Per daug yra einama ta linkme, kai bandoma išsaugoti įmonių ir pramonės teisės. O čia mes kalbame apie tai, kad įmonės piknaudžiauja teisės nuostatomis ir turime pasirūpinti, kad privatūs vartotojai gautų teisę į kompensacijas tokiu atveju. Taigi mes siūlome sugriežtinti reglamentą ir turėsime, aišku, apie tai pasikalbėti jau daugelį metų. Šis klausimas yra sprendžiamas, bet kolektyvinių ieškinių klausimas iš ties yra problema. Apie tai nėra kalbama šiame pranešime ir bus sudėtinga tą padaryti. Aš suprantu, kad komisija norėtų, kad tas klausimas būtų užbaigtas ir, ir iki rinkimų būtų patvirtintas reglamentas ir po to iš naujo būtų pradėtos diskusijos dėl kolektyvinių ieškinių. Tačiau jeigu nėra kolektyvinių ieškinių sistemos, procedūros, tuomet labai sudėtinga dirbti ties šiuo klausimu. Taigi tos diskusijos tikrai vyks, aš jų laukiu ir pažiūrėsime, ar įmanoma bus jas užbaigti. Antras svarbus dalykas yra prieiga prie įrodymų. Tai yra problema tiems, kurie kenčia nuo piknaudžiavimo. Ir jeigu yra apribojimai dėl tam tikrų dokumentų paviešinimo, tai tuomet reikia kažkaip tą problemą išspręsti. Ir dabar tikrai yra nevienodai uh, traktuojami tie, kurie pažydžia įstatymą ir turi mm, visą informaciją, kai tuo tarpu vartotojas susiduria su ta piknaudžiavimo situacija, bet jam labai sudėtinga gauti prieigą prie dokumentų ir įrodyti tą piknaudžiavimo atvejį. Ir tas mokestis, ar jis teisingai yra nustatomas, irgi čia yra sudėtingas klausimas. Taigi, mes nenorime tų padarumo, įstatymų, padarumo pareiškimų, kad jų būtų per daug. Uh, Dar vienas svarbus klausimas yra priva, pri, priva, privačių sprendimų vykdymo orderiai. Ir tai, kad svarbu pasirūpinti tokių priemonių efektyv, efektyvumu tam, kad būtų išvengiama e, nesažiningo bilinėjimosi ir panašiai. Tie abu mechanizmai labai svarbus, jie turi būti nepriklausomi ir vienas kitą papildyti. Tai irgi labai svarbus klausimas. Taigi apibendrindamas galiu pasakyti, kad mes pakeitimais daugiau dėmesio skirsime konkurencijos pažeidimų poveikiui verslo sektoriui. Taip pat norime, kad tai, kad trūksta pasitikėjimo, e, vartotojų pasitikėjimo laisvos priekybės principų ES, kad tas, ta problema būtų spręsta ir kad asimetrijos klausimas būtų išspręstas. Ir įvertinama, kiek žalos padaro uh, E, tie karteliai ir monopoliai reikia irgi išsiaiškinti. Ir turime išspręsti kolektyvinių ieškinių problemą. Ir tikrai bus pateikta pakeitimų, kuriais bus sugriešinamas komisijos pasiūlymas ir aš laukiu diskusijų su ponu Švabu, nes mums reiks šiandien mažai nutiesti tiltų. Tikiuosi, kad pavyks. Man, nemanau, kad lengva bus tą padaryti, bet reiks kažkaip tą padaryti vartotojų apsaugos labui. Muchas gracias por. Eh, Labai ačiū. Ponas Epinė. Uh, Mr. President, I, I can be brief. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien aš galiu kalbėti trumpai. Nes jeigu neklystu, šioje salėje trūksta didžiausios frakcijos atstovų. Nėra nei vieno. Vis tik aš norėčiau šį klausimą aptarti. ACR visapusiškai remia komisijos pasiūlymą dėl veiksmų, kurių reikia imti žalos kompensavimui. Ir tikimės, kad šis pasiūlymas bus priimtas netidėliojant iki šios kadencijos pabaigos. Taip pat aš džiaugiuosi pranešėjo pono Švabo visą apimančių požiūrių, kurio čia nebeliko, bet aš tikiuosi, kad personalas perduos mano sveikinimus jam. E, mes esame labiausiai susirūpinę dėl nuolankumo dokumentų kaip įrodymų uh, E, žalos kompensavimo atvejais, ieškinių nagrinėjimo atveju. Mes tikimės, kad dėl dabartinės padėties nebus sukompromituota nuolankumo programų ar nagrinėjimo procedūrų efektyvumui žala padaryta. 22 pakeitime yra raginama plačiau aptarti uh, E, nustatyti platesnio masto apibrėžimą nuolankumo programams ir 29 programą, kur yra kalbama, kad tokios programos turėtų būti netaikomos e, tam tikromis sąlygomis. Dar vienas pavyzdys, e, galbūt mes dažnai sutelkėme dėmesį į smulkesnius klausimus, kurie atsispindės mūsų siūlomose pakeitimuose. Aš kartu su pranešėju sieksiu parengti kompromisus bendradarbiavimo dvasiai. Muchas gracias. Eh. Labai ačiū. Pone Epping, daugiau niekas nenori pasisakyti. Tai dabar, jeigu galima, aš norėčiau suteikti žodį komisijai. Dėkuoju komisijos atstovui už tai, kad jis atėjo. Ar norėtumėt pasakyti šio dėl šio pranešimo? Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pradėti, pakartodamas vicepirmininko Almunijos žodžius. Jis atėjo į šį komitetą iš karto po to, kai Europos komisija birželio mėnesį šį pasiūlymą priėmė. Jis pasidžiaugė, kad pagaliau yra renkiamas šis konkurencijos teisė kūrinis dosie parlamente. Jis visapusiškai tiki, kad parlamentas suvaidins jam tenkantį kaip bendro teisės aktų rengėjo vaidmenį nagrinėjančiai dosiją. Aš visiškai su juo sutinku, kaip jau sakiau. Džiaugiuosi, kad pranešėjas, ypač ir kiti parlamento nariai, pripažino, kad Europos komisija didelėme dalime atsižvelgia į daugelį Europos parlamentų jau anksčiau priimtų rezoliucijų šią temą. Mano nuomonė, Europos komisija labai atsargiai vertino galimybės, mm, įvertino Europos parlamento rezoliucijas. Mūsų du pagrindiniai tikslai yra sustiprinti uh, E, žalos kompensavimo veiksmus ir ieškinių nagrinėjimą. Ir tai turėtų būti daroma viešuosiomis priemonėmis. Ir antras dalykas, mes turime užtikrinti, kad e, du skirtingi teisės aktai galėtų egzistuoti kartu, nesukeldami vienas kitams grėsmės. Išklausęs parlamento narių susidarau įspūdį, kad jie mūsų tikslams pritarė ir aš tuo džiaugiuosi. O šiaip, ponė pirmininkė, Europos komisija visuomet yra pasirengusi padėti parlamento nariams, išaiškindama savo pasiūlymą, jeigu to reikia ir jeigu tai yra naudinga. Ir mes tikimės, kad galėsime padėti ir Europos parlamentui, ir vėliau bendradarbiaujant su taryba. Darysime viską, ką galime, kad būtų pasiektas sprendimas, kuris vis dar atkreips dėmesį į mūsų pirminius išsikeltus du tikslus. Muchas gracias, eh, señor Schmitter, por su. Eh, Labai ačiū, ponė Šmit, už eh, tokį pasisakymą. Daugiau niekas nenori pasisakyti tą temą, todėl norėčiau priminti koks yra pakeitimo pateikimo terminas. Pona Švab jau sakė, lapkričio penktą dieną. Tad nepamirškite šio termino. O balsuoti numatyta komitete gruodžio penktą dieną. Toks planas šio dosi laukia. Toliau, devintas darbo tvarkos klausimas. Šiek tiek sutaupėme laiko. Gal vis tik nesustokime, nes pranešėjas yra. Europos investicijų banko 2012 metų metinė ataskaita, nuomonės referentas Tais Berman, socialistų frakcijos narys. Jeigu jis nieko prieš, suteiksiu jam žodį, kad pristatytų šį pranešimą. Um, thank you, Chair. Um... Ačiū pirmininkė. Ne pirmą kartą nagrinėjau Europos investicijų banko klausimą, todėl aš Europos investicijų banką traktuoju kaip ES esminę veiklos priemonė ne tik stiprinant savo ekonomiką, bet ir besivystančio šalių ekonomiką išornės politikos kontekste. Kaip atitinkamo komiteto narys, aš ypač vertinu EIB vaidmenį vystimosi bendradarbiavime. Kalbam apie 2012 metų metinę ataskaitą. Žinoma, šioje nuomonėje mes e, džiaugiamės, kad EIB yra pagrindinė institucija sprendusi krizės problemas susijusias su darbo vietų kūrimu, resursų efektyvumu, žinių ekonomikos stiprinimu. Europos investicijų banko kapitalas 10 milijonų maždaug buvo padidintas ir tai yra teisingas žingsnis. Tačiau priešingai negu šie veiksmai mus nuvilia pasirašymo mastas, turiu galvoje, projektų, iš kurių, kurie gali, gali būti iš EIB finansuojami, pasirašymo mastas. Mes manome, kad ES galėtų dažniau panaudoti savo išteklius veikloje ir ieškoti finansavimo galimybių proaktyviau, kad EIB galėtų uh, padidinti savo uh, kreditavimo veiklą. Aš džiaugiuosi uh, projektinių obligacijų uh, bandymų įvesti ir mes tikimės, kad e, pas, jos pasiteisins ir e, jos bus dažniau e, išleidžiamos, nors mano paties vyriausybė tam ir nepritarė, Niderlanduose atrodo yra kitaip. Tai turėtų būti daroma elgiantis protingai ir atsargiai su patikimais partneriais, kurie uh, tenkina pagrindinius kriterijus, kurie nėra mokesčių e, prieglopščiai vadinamieji, kurie nepeidinėja įstatymų, kurie gerbė visas iškeltas taisyklės. Europos investicijų bankas dabar turi atitikties e, direktoratą, kuris atitinka e, pasaulio banko inspekcijas. Ir joms tenka itin svarbus vaidmuo, vaidmuo užtikrinant, kad deramas stropumas būtų įtvirtintas. Tačiau matome, kad jo veikloje trūksta skaidrumo, turiu galvoje tą atitikities užtikrinimo direktoratą. Ir mes tikimės, kad EIB e veiklos ataskaitoje apie tai bus plačiau pakalbėta. Be to, EIB atitikties užtikrinimo direktoratas negali dalyvauti visuose EIB vidaus e, posėdžiuose. Tai mane labai stebina, atrodo labai keista, nes atrodytų, kad atitikties užtikrinimo direktoratas turėtų dalyvauti visuose posėdžiuose, kurie jam atrodo svarbus, tengiantis užtikrinti e, jo paties darbo kokybę. EIB valdyba turėtų užtikrinti, kad atitikties užtikrinimo direktoratas galėtų dalyvauti svarbiausiuose posėdžiuose, kai tai yra reikalinga. Be bejonės, mažos ir vidutinės įmonės Europoje ir už jos ribų yra gyvybiškai svarbios, kuriant darbo vietas. Jos e, yra didžiausias darbdavys ir Europoje, ir pasaulyje. Mes remiame EIB E, finansavimą skiriamą mažoms ir vidutinėms įmonėms, tačiau pačioms MVI nežinant, aš e, e, už vakar susitikau su Niderlandų kai kuriomis mažomis ir vidutinėmis įmonėmis ir supratau, kad jos net nežino, kad egzistuoja galimybė bendradarbiauti su EIB. Todėl ir iškyla didelė problema. Ir šioje nuomonėje mes kalbame, kad EIB ir atitinkami privatus bankai, su kuriais jis bendradarbiauja, turėtų e, labiau informuoti mažas ir vidutinės įmonės apie galimas finansavimo galimybės. Mes e, turime pristatyti EIB e, finansavimo sąlygas, galimybės mažoms ir vidutinėms įmonėms, kitaip nieko nepasieksime, kitaip nesumažės finansavimui tinkamų projektų stokos problema. Ačiū labai. Muchas gracias, eh, señor Tyson, por su. Ačiū kolegai Tysonui už pristatymą. Dabar kolega Epping. Ne, atrodo ne. Man buvo pasakyta, kad kolegė Gular norėtų pirmiausia kalbėti. Taigi, pirmas žodis Gular. Ačiū. Aš čia atstovauju ponui Skilakakai kuris tik trumpą pastebėjimą norėjo išsakyti. Du, tiesą sakant, pastebėjimus. Paskaitysiu angliškai, nes tekstą turiu angliškai. E, Kreipėsi į AIB, kad kasmet būtų atsiskaitoma apie e, paskolas teikiamas MVI, e, būtų pateikiami sukaupti duomenys apie paramą suteikiamą MVI, apie MVI dydį, paskolų dydį ir panašiai Taigi norėtume, kad būtų daugiau informacijos šią labai konkrečią temą mažomis ir mažos ir vidutinės įmonės. Aš manau, kad jis yra teisus. Antras dalykas, jisai norėtų iškelti klausimą, kuris turėtų būti aptartas komitete. Koks būtų alternatyvus planas tiems atvejams, kai vietos bankai neremia projektų, nes neturi pinigų? Kaip tą problemą galima išspręsti ir ar ketinate teikti konkrečių pasiūlymų dėl to? nes ta problema labai svarbi pietų valstybėms. Ir aš turiu pasakyti, kad tai yra svarbu visoms valstybėms narėms. Ačiū. Muchas gracias, Silvi. Dėkuoju, Silvi. Dabar kolega Epping. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau išreikšti pritarimą visiems principams, kuriuos paminėjo pranešėjas. Labai svarbu, kad EIB e, e galėtų skolinti lėšas, skatindamas augimą ir užimtumą, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taip, e, projektų obligacijas turėtų būti taip pat skirtos nukreipti privatų kapitalą, kad būtų remiami transporto ir energetikos projektais. Taip pat EIB turėtų būti labai apdairus, kad nebūtų piknaudžiavimo, kad nebūtų vengiama mokesčių. Ir taip pat reikėtų užtikrinti sinergiją tarp su regioniais e, vystimosi bankais ir galbūt būtų galima pasidalinti tam tikrais kaštais. Ir žinoma, reikia užtikrinti, kad būtų pateikiamos išsamios ataskaitos parlamentui apie banko veiklą siekiant augimo užimtumą ES ir už jos ribų. Ir taip pat apie pagalbą, kaip yra remiamas iki stojimo valstybės. Continuación solicita la palabra el señor Eiko. Ekvat, žaliuoju atstovas. Dėkuoju. už šitą nuomonę, kadangi na, nu, tai įdomu, kadangi žalieji ir ECR pritarė, kažkas netaip atrodo. Kaip ten bebūtų, pranešimas yra puikus. Žinoma, belgai ir Niderlandai visada buvo geri e, kaip, e sąjungininkai. Aš ir norėjau pakalbėti apie drausmę. Bet kai kalbame apie investicijas, tai investicijos čia pristatomos netaip išsamei. Taip pat norėčiau pasakyti, kad pritariu jūsų paminėtam vaidmeniui, šio banko vaidmeniui finansuojant mažas ir vidutinės įmonės reikėtų prisiminti vieną iš Europos parlamento rezoliucijų, kad būtų skatinamos investicijos, o kalbant apie energetikos politiką, reikėtų paminėti, kad jūs teisingai pastebėjote tokių e, projektų finansavimo svarbą, bet tu e, taip pat reikėtų, kad bankas e, pereitų prie to, išeitų iš phasing out e, fazės, kai yra finansuojami alternatyvios energijos šaltinių paieškos projektai. Bet e, apskritai, man atrodo, kad šita nuomonė gali tapti labai griežta, labai rimta, būtent tokios mums ir reikia, Taigi aš tikiuosi puikaus bendradarbiavimo su jumis ir kartu norėčiau apgailę stauti, kad aš negaliu prieš pasakyti savo kandidatūros e, rinkimų kampanijos metu. E, Dėkoju. Mes šį klausimą pradėjome, pradėjome svarstyti šiek tiek anksčiau, bet atėjo dar ponas Langenas, gal jisai nori pasakyti ne. Šiek tiek anksčiau pradėjome svarstyti šį klausimą, nenumatytą darbo atvarkė. Na, bet dabar žodis ponui Bermanui, kad jisai galutinės pastabas išsakytų. Ačiū, pirmininkė. Labai sveikinu tas pastabas. Panašu, kad laikomės to paties požiūrio ir vienodai vertiname investicijų banko reikšmę kaip viešos priemonės įrankio veiksmingai kovoti su cikliškumu. Aš manau, kad puiku, kad tas komit šis komitetas taip mano bendrai. Silvi, sutinku su tavimi, kad reikalinga ataskaita apie banko veiklą siekiant padėti smulkioms vidinėms įmonėms. Aš įtraukiu tai į pranešimą, kur kalbu apie veiklos rodiklius ir racionalų investicijų valdymą. Čia irgi turime aiškiai matyti, kaip dirbama yra su MVI. Pone Epping, mes visiškai sutinkame, kad reikia reguliariai peržiūrėti rezultatus, kurie buvo pasiekti dėl projektinių obligacijų negalime taip tiesiog jų įmesti ir žiūrėti, kas bus po to. O dėl deramo stropumo, čia susitarsime, dėl prievolės atsiskaityti Europos parlamentui pritariu ir galiausiai nuomonės pabaigoje teigiama, kad bankas turi nuosekliai atsiskaityti apie tai, kiek pažangos pasiekė dėl ankstesnių parlamento rekomendacijų. Ir taip pat e, Basai dėkoju tau už tai, kad apgailę stauju, jog nebūsiu Niderlandų socialdemokratų sąrašo e, viršuje, bet gal per anksti dar čia kalbėti apie galimas politinės laidotuvės. Na, o šiaip sveikinu tavo pranešimus, aš manau, kad, e, atsiprašau, pakeitimus, nes aš savo nuomonėje turiu labai glaustai išdėstyti idėjas ir tikrai sveikinu pakeitimus, kur būtų konkrečiau kalbama apie tai, kad Europos investicijų bankas turi būti naudojamas kaip bankinė priemonė pereinant prie tvarios ekonomikos, nuo kurios mes dar taip toli. Klimato kaitos prisitaikymo priemonės yra įtrauktos perinant prie tvarios ekonomikos ir aš tikiuosi, kad su tavo pakeitimu sustiprinsime šią nuomonės dalį, apie, kalbant apie Europos investicijų banko ateitį. Dėkoju. Ačiū, ponė Bermanai, už apibendrinimus. Aš manau, kad galime baigti diskusiją. Dar norėčiau priminti, koks yra grafikas, kokie yra terminai dėl šios nuomonės pakeitimų pateikimo terminas yra lapkričio 6. Juos svarstysime lapkričio 25, o balsuosime komitete gruodžio 16. Biudžeto kontrolės komitetas planuoja sausio mėnesį svarstyti šį klausimą ir tikėkime, kad vasario plenarinėme sesijoje bus šis klausimas. Toks yra grafikas. Dėkoju. Na ir vėl, vėlgi šiek tiek už. Anksčiau baigėme, nei nu, buvo numatyta, bet matau, kad ponas Kutaš yra atvykęs kitam klausimui, taigi jeigu niekas neprieštarauja, galime pradėti su šiuo 20 darbo tvarkės punktą. Tai yra privalomi automatiniai apmokestinimo srities informa informacijos mainai. Mūsų komiteto pranešėjas yra ponas Kutaš iš socialistų frakcijos. Žodis jam, prašau. Ačiū, Antolinai. Norėčiau priminti kolegoms, kad Europos komisija siūlo pratesti automatinius informacijos mainus tarp ES mokesčių inspekcijų, nes tai yra suaktyvintos kovos su mokesčių vengimu dalis. Čia kalbant apie dividendus, kapitalo prieaugą ir kitus dalykus, jie yra įtraukiami papildomai į kategorijų, kategorijų sąrašą, būtent kurių, kurių, kurių, kurios atžvilgių reikalinga keistis privalomai informacija tarp mokesčių inspekcijų. Taigi ES tokia sistema yra pati nuosekliausia, be to valstybės narės pasidalins informaciją kiek įmanoma tarpusavyje. Ką, jos tą turi daryti ir su JAV pagal atitinkamą teisės aktą. Taigi, tekste siūlau pirmiausia nepamiršti duomenų apsaugos. Uh, automatiniai informacijos mainai turi visiškai atitikti ES teisės aktus dėl privatumo ir duomenų apsaugos, kuri dabar veikia. Ir taip pat atsižvelgiu į tai, kad 16 ir 25 straipsniai 2011 metų tarybos direktyvoje, juos yra atsižvelgiama, tačiau atsižvelgiant į tai, kad klausimas yra jautrus ir naujausi informaciniai informacijos skandalai reiškia, kad reikia sustiprinti šį, šią nuostatą, taip pat viršalių susitarimų atveju. Būtų naudinga visai ES, jeigu komisija galėtų dėrėtis dėl to, kitų susitarimų su kitomis valstybėmis dėl automatinių informacijos mainų priekybos rytyje, o ne taikyti dabartinę valstybių narių praktiką, kai jos dvišalius susitarimus pasirašo. Tačiau, kažina, reikia keisti jau patvirtintus susitarimus ir ši nuostata įsigalios tuo met, kai taip pat įsigalios. Ištekliai labai svarbu. Tam, kad direktyva būtų veiksmingai gyvendinima, gyvendinimą valstybės narės turėtų mobilizuoti visus žmogiškosius, technologinius ir finansinius išteklius, kurie yra reikalingi. Turint omenyje, kad informacijos kompleksiškumas, e, mastai yra labai dideli, kai automatiškai bus pradėta keistis informacija nuo 15 metų. Na ir labai svarbu yra sankcijos, nors direktyva yra siekiama automatiškai keistis informacija tarp nacionalinių mokesčių inspekcijų. Aš vis tiek manau, kad valstybės narės turėtų privalėti taikyti sankcijas, jeigu joms reikia gauti konkrečios informacijos. Dabar dėl pakeitimų. Pritariu, kad kai kurie pakeitimai patobulina tekstą ir ypač pritariu Ole Schmidt, Monika Kleva, Huntis, Tavareš, Bozesku, ir Kristijan Karinč pakeitimams. Nepritariu kai kuriems pakeitimams, kur bandoma išbraukti komisijos pirminio teksto dalis, kur kalbama apie pagrindinių teisų apsaugą ES arba kuriais yra sumažinamos katego sumažinas kategorijų skaičius, kuriuo atžvilgiu reikia automatiškai keistis informaciją. Aš dabar rengiu kompromisus dėl pirmo, antro, penkto konsumųjų dalių bet išdalinsiu tos kompromisus iki savaitės pabaigos. Kita vertus, čia yra tiek daug akivaizdžių punktų, kur yra numatomos naujos idėjos. Aišku, ne visur įmanomi kompromisai ir tam tikrų pakeitimo atšvilgių, kažin ar bus įmanoma, ar bus reikalinga surenkti šešėlių, šešėlinių pranešėjų susitikimą, bet jeigu jūs norite, aš mielai jį surenksiu kitą savaitę Strasbūrė. O dabar mieš, mie, mie, mielai išklausyčiau kolegų pasisakymų. Ir norėčiau Markusui padėkoti už pagalbą, rengiant šį klausimą. Ačiū. Muchas gracias, George. Y a continuación. Ačiū, Džordžiai. Pono Mitraso nėra, bet apie vardu turime ponę Želoveską. Ne, nėra, ponė Žiloveskas. Tada e, ponė Guliar suteiksiu žodį, kuri pasisakys liberalų frakcijos vardu. Aš čia kaip orkestras e, viena groju visais instrumentais šiandieną. Ole Schmidt vardu. Dabar pasisakysiu, jis neatvyko, bet paprašė, kad perskaityčiau jo pastabas dėl pakeitimų. Jis pritarė tam, kad reikalingas Europi, reikalinga Europinė sistema ir bendros taisyklės. Jis mano, kad labai svarbu, kad automatiškai būtų keičiamas informacija ir kad tai būtų išplėsta. Uh, kad būtų galima, kuo galima geriau atsižvelgti į JAF susitarimą dėl, su JAF šiuo klausimu, čia yra atitinkami pakeitimai tam skiriami. Taip pat e, suprantame, kad turime išsaugoti asmenų vientisumą, integralumą ir užtikrinti duomenų apsaugą ir teisę privatumą. Alde frakcijos vardu buvo parašyta tas laiškas e, duomenų apsaugos pareigūnai, paprašėme jo nuomonės. Nuomonės tikslas yra įvertinti, ar yra problemų dėl asmens duomenų apsaugos komisijos pasiūlyme. Tikimės gauti atsakymą, kuo galima greičiau ir ponas Šmitas yra mm, pasi, pasiruošęs e, kartu su jumis e, parengti kompromisus. Ačiū. Muchas gracias, Silvi. No sé si el señor... Yo... Labai ačiū. Sul... Silvi, toliau pono Kutas paprašysiu sureaguoti, bet jis atrodo nenori. Labai ačiū už visą tai. Aš e, žinau apie jo iniciatyvą rašytis į laišką. Ir e, aš norėčiau, kad šis dosie nebūtų uždėlstas. E, labai visai būtų negerai, jeigu dirbtumėm pagreitintai. Norėt, aš esu tikras, kad mes visi manome, jog visi domino apsaugos klausimai yra pakankamai gerai čia aptarti. Nepamirškite, kad mes tik tai pakeitėme pradinį direktyvos variantą, kuriame yra labai plačiai kalbama apie domenų apsaugą. Taigi nesileidžiame dar giliau ir nebandome keisti domenų apsaugos sistemos. Toks man įspūdis susidaro. Ar yra komisijos narių, aš nežinau, gal geriau jie galėtų pakomentuoti. Oli's assistant gave me. Oli asistentas e, man ką tik pranešė, kad Olė susisiekė su jais ir prižadėjo šitą parengti kitai savaitėjai. Aš visiškai suprantu, kad jūs nenorite uždelsti šio proceso. Bueno, muchas gracias. Labai ačiū. diskusijos dar nebaigsime, nes atvyko žaliųjų frakcijos narys ponas Besi. Dar ponė Jazlovėska atėjo. Jeigu jūs nieko prieš, šiems dviems kalbėtojams suteiksim progą pasisakyti. Ponas Besi, žaliųjų vardu. Aš čia. Labai ačiū. Ir aš noriu kalbėti pono Tavarės vardu, kuris e, atsiprašo jūsų. Aš esu dabar jo tarsi ruporas. Padėkosiu pranešėjui už e, pranešimo projektą. Mūsų komentaras, žaliųjų frakcijos komentaras bus labai trumpas. Manome, kad e, šis pranešimas e, yra parengtas gerai, ypač pozityviai mes vertiname tai, kad yra išplėsta E, apmokestinimo apimtis e, ir iš to išplauks e, žmonių turto apmokestinimo, asmeninio turto apmokestinimo mastas. Be to, kalbame apie tai, kad darybos su trečiosiomis šalimis turėtų būti solidesnės. Mes šiuo požiūriu turėtume, manau, labai aiškiai kalbėti ir daugiau siekti. Dar vienas pastebėjimas dėl galimų sąlygų pakeitimo. Mūsų institucija ir Europos, ir Europos Sąjunga bendrai turėtų pirmiausia turbūt susitvarkyti vidinius reikalus ir dvi išlikusios valstybės - Austrija ir Luksemburgas, kurios vis dar laikosi bankininkistės slaptumo principo, uh, turėtų jį jo atsisakyti ir tada taryboje būtų pasiekta dauguma, kaip ir kiekvieno dokumento atveju. Muchas gracias. Labai ačiū. O dabar ponė Jazlovecka. Jai žodis. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau kolegos pono Nitras vardu kalbėti, kuris dėja negalėjo atvykti šiandienos posėdį norėčiau papasakoti, kokia yra jo nuomonė apie šią direktyvą. Aš įsivaizduoju, kad man suteikta galimybė kalbėti jo vardu. Ar taip? Taip. Pone pirmininkė, pranešėjau, ponės ir ponai, apgailestauju, kad e, net negaliu šiandien atvykti, bet aš e, turiu kitų įsipareigojimų ir dalyvauju PP valdybos išorinėme, išvykstamajame posėdėje. Um, pasinaudosiu progą išsakyti koment, savo komentarus apie patiktuosius pakeitimus. Jau daug kartų esu sakęs, kai pradėjome šią direktyvą nagrinėti, kad Europos komisijos pasiūlymas yra žingsnis teisinga kryptimi, išplečiamas keitimosi informacija apie naujos rūšies pajamas ir kapitalą mastas, tai yra naudingas, tengiantis užtikrinti mokesčių surinkimo efektyvumą ir stengiantis sutaupyti mokesčių administracijų ir verslo įmonių lėšas. Vis tik šį projektą dar reikia patobulinti ir aš džiaugiuosi, kad yra kolegų, kurie tai nuomoniai pritarė. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad ne aš vienas iškėliau netikslumo ir teisinių tam tikrų kategorijų apibrėžimo stokos problemą. E, pirmiausia, turiu galvoje pajamų, kur, apie kurias bus keičiamasi automatišką informaciją kategorijas. E, trūkstant tokių apibrėži, tikslių apibrėžimų, e, naujųjų pakeitimų, naujai pakeitimai gali dubliuotis. Aš manau, trečio straipsnio antroje dalyje įvedus e, tam tikrą e, interpretacinį straipsnį mes išspręstume kai kurias problemas susijusias su direktyvos įgyvendinimu. Kiti kolegos, e, yra kolegų, kurie mm, nesutinka su pasiūlymais dėl informacijos apie mokesčius prieinamumo. Kai kurios valstybės narės neturi visos informacijos apie visas pajamas, kaip kad nustatyta 8 straipsnio pirmoje dalyje. Turime teisinių požiūrių vertinti padėtį, mes turime tenkinti tam tikras konstitucinės nuostatas, apie kurias kalbėjo Astrid Liuling. Kai pirmą kartą keitėmės nuomonėmis, aš paremiau pranešėją ir sakiau, kad Europos komisijai turi būti suteiktas įgaliojimas dėrėti su trečiosiomis šalimis. Tačiau dabar suprantu, kad toks sprendimas nesusilaukia visų valstybių narių paramos. Todėl aš manau, kad ponas Ivos Trečik savo pakeitimuose parodė, kokią kryptimį mes galėtume eiti, kad pasiektume kompromisų. Kai kurie parlamentarai siūlė atidėti įgyvendinimo datą, pavėlinti ją. Aš pats turiu abejonių, ar 2014 m. gruodžio mėno yra tinkamas ir nors aš nepateikiu atitinkamų pakeitimų, manau, kad vis tik tai reikėtų bandyti šį klausimą aptarti, kai susitiksime šešėlinių pranešimų šėjų susitik... E, posėdėje. Tada mes nedirbsime paskubomis. Noriu pasakyti, kad visi, ne visi pateiktieji e, pakeitimai yra labai jau skirtingi, dauguma mūsų siekiame tų pačių tikslų ir aš tikiuosi, kad pasieksime kompromisų be didelių problemų dirbdami šešėlinių pranešėjų tarpę. Ir kutas iki. Pranešėjai suteikiu žodį pabaigai. Iš tikrųjų, kitą savaitę Strasbūrė bus verta susitikti su šešėliniais pranešėjais, įsiaiškinti, kokie yra pakeitimai, atsižvelgti juos ar ne. Ir kai, tai, ką pasakė tovaraš, man yra priimtina. Iš tikrųjų, išnagrinėkime kompromisus ir pasistengime rasti tokį sprendimą, kuris patenkins visus. Thank you. Dėkuoju, aptarėme šį klausimą. Komitete balsuojame bus ketvirtą lapkričio. Taigi, aptarėme visus dabartės klausimus, tačiau aš norėčiau pakalbėti apie darbo tvarkos taisyklės. Jeigu mes iš tikrųjų dirbsim bet pirmadienį ir antradienį. Antradienį, trečiadienį, tai pirmadienį vakare tikriausiai nereikėtų posėdžių Strasbūrė. Mes Ekono ir ITRE komitete balsuosime dėl dviejų dalykų ir iki 10 valandos, o čia posėdžių salės yra tuščios. Aš tiesiog pasidomėjau. Pasidomėjau, kaip disciplinos laikosi tie kolegos, kurių pranešimai yra aptarinėjami. Taigi, jeigu mes pirmadienį balsuosime dėl labai svarbių klausimų, o čia, turėdami ir patalpų, ir laiko, nieko nedarome, manau, tai yra netoleruotina arba reikėtų mano siūlymų atsisakyti balsavimo pirmadienį vakare Strasbūrė arba atsisakyti šito posėdžio. Dėkoju už šitą pasiūlymą. Aš pirmininkiai perduosiu tą pastabą. Aš jau 19 metų dirbu šiame komitete. Per tą laiką mes bandėme sutrumpinti mūsų darbo laiką, tačiau Strasbūrė siūlyti balsuoti vakare svarbiais klausimais, kai kolegos dar netvykia arba pakeliui, aš manau, tai neteisinga. Dėkuoju už papildomą. Iš tikrųjų, pirmininkiai, aš perduosiu tą jūsų pageidavimą. Taigi balsuojama bus lapkričio ketvirtąją dėl kutas pranešimo ir kitas mūsų komiteto posėdis vyks spalio 21 dieną, kitą pirmadienį, Strasbūrė. Tikiuosi pasimatyti su visais jumis, būtent Strasbūrė. Taigi, baigime posėdį. Gero Geros popietės.